pat ir šiems klausimams po 2015 metų, kad būtų suformuotas tikra, tam tikras pagrindas. Ačiū. Dėkoju, diskusijas šio klausimo baigiame. Balsavimas vyks rytoj antradienį spalio 8.12 val. Dabar pereisime prie Anos Gomes pranešimo suteikiu žodį panai Gomes. Ačiū, ponė pirmininkė, visos kalbėtoje nebesigirdi. Não nu, sei se está a ouvir. Tratados A política externa europeia deve refletir os valores. Europos Sąjungos e, užsienio politika atspindi e, tam tikras vertybės ir teisės. Tačiau korupcija Europos Sąjungai neleidžia siekti reformų valstybėse, kurios turi kovoti su korupcija. Ir reikia kovoti su nederama korupcinė praktika tose šalise, kadangi ji kenkia ir mūsų pačių ES e, verslui. Taigi labai svarbu e, imtis veiksmų ne tik tai ES viduje, bet ir už jos sienų. Kaipgi gali būti taip, kad e, mes dažnai korupciją E, skatiname e, trečiosiose šalise, tai e, už, leisdami išvaistyti korupcijai pinigus, tai yra korupciniais tikslais, švaistyti pinigus, kurie turi būti panaudoti visai kitiems tikslams, kilniems tikslams. Mes turime užtikrinti e, skaidrumą e, valstybė, e, pavyzdžiui, verslo turto apskaitos srityje ir taip pat sustiprinti baudžiamosios teisės veiksmus kad atitinkamos valstybės aktyviau galėtų kovoti ir su korupcija už ES ribų mūsų piliečiai visiškai puikiai suvokia, kad dabartinė krizė Ir didėjanti neligybė Europoje, be kita ko, yra korupcinių veiksmų rezultatas dėl to, kad pastaraisiais dešimtmečiais vyko, e, e, buvo taikomi netinkami finansiniai e, įstatymai. Ispanija Pavyzdžiui, Ispanijoje buvo įvairių, įvairios bylos iškeltos šio klausimu ir taip pat ir Graikijoje, ir pavyzdžiui, kuri e, pavyzdžiui labai keistomis sąlygomis nusipirko iš Vokietijos povandeninius laivus. Kai kurie tai, tuos atvejus įsivėlę pareigūnai šiandieną dirba, pavyzdžiui, Europos komisijoje. Ja Tai yra labai nemalonus paveikslas ir Europos piliečiai tikisi iš mūsų politikų e, e, kad mes elgsimės teisėtai ir be kit, taip pat be abejo kovosime aktyviai su korupcija. Mes turime kovoti su korupcija tarptautiniu mastu, kadangi e, nacionalinėse valstybėse, vien jos, jose, jų viduje mes su čia problema nesusitvarkysim. Tad siūlome e, pavyzdžiui, įsemtis e, įkvėpimo iš Magnitskio akto, kuris yra priimtas Europoje. Jungtinėse valstijose, atsiprašau kad e, būtų e, aktyviau kovojama su korupcija, būtų pritaikomi e, įvairūs veiksmingi kovo su korupcija mechanizmai, kad galėtume persekioti baudžiamąją tvarką asmenis, kurie nusižengia korupcijos teisės aktams. Mes turime tokius mechanizmus taikyti ne tik tai mūsų šalise, bet ir už jų ribų, už ES ribų. Mes turime užtikrinti tinkamą e, tokių procedūrų e, skaidrumą ir taip pat norime siekti reformų e, trečiosiuose šalyse, ypač susijusių su biudžeto sudarimo skaidrumu. Kalbant apie įmonių socialinę atsakomybę ES turėtų sudaryti sąrašą verslo įmonių, kurios ES viduje ir už jos ribų e, buvo įsivėlusios į korupcijos atvejus, kad jos negalėtų e, tikėtis, e, pavyzdžiui, dalyvauti viešųjų pirkimų procedūrose. Reikia užtikrinti verslo įmonių veiksmų teisėtumą, jų, tuo pat metu užtikrinant ir e, verslo aplinkos skaidrumą. Mes taip pat e, raginame numatyti aiškes E, gairės dėl informacijos e, slaptiems, infor, e, kurią teikia slaptieji informatoriai. Mums reikia tam ir atitinkamų tai, tai, tai, tarptautinės teisės normų, kad galėtume deramai apsaugoti tokius informatorius, kurie padeda išsiaiškinti įvairius korupcijos atvejus. Dėkoju. Dėkoju, poniai Gomes. Dabar Pereikime prie spontaniškų pasisakymų procedūros ir žodį suteikiu poniai Edith Estrela. Obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria de começar por felicitar a relator. Ačiū pirmininkė, pagirsiu pranešėją. Laiku pateiktas klausimas, svarbus, aktualus klausimas. Europos Sąjunga turėtų lyderiauti ir rodyti pavyzdį. Reikia griežtesnių taisyklių ne tik ES viduje, teritorijoje, bet ir plėtojant santykius trečiosiomis šalimis. Nepamirškime, neligybė ir socialinės neteisybės yra viena iš dabartinės ekonominės krizės priežasčių. Vieni kaupė pelną, sukčiaudami, ir mėgavosi, mėgavosi nepakankamu reguliavimu, dėl to atsidūrėme šitoje klavietėje ir dabar mūsų piliečiams tenka daugą aukoti. Todėl dabar reikia skatinti skaidrumą, nustatyti pavyzdinės procedūras ir mūsų finansinėme, ekonominė ir, ir politinėme gyvenime. Ačiū. Toliau. Ferreira. Ponas Ferreira. Pirmininkė, jei norime veiksmingai kovoti su korupcija, tai pažvelkime, kas tą korupciją skatina. Pavyzdžiui, TVF struktūrinių korekcijų programos, kurios primetamos valstybėms jau kelis dešimtmečius. Privatizavimas, e, taip sakant, gražiausių valstybės įmonių išpardavimas, e, viešojo intereso nepaisimas, iš to atsiranda skurdas, naikinamos darbo vietos. Štai toks klimatas palankus korupcijai. Ir ranka, ranka plauna. Aš kalbu apie santykius tarp verslą ir politiką. Kovojant su korupcija reikia koncentruotis į prevenciją. O tai reiškia, kad mano paminėtas politikas reikia kirsti. Pirmininkė, aš atstovauju pereinamojo laikotarpio valstybei ir esu įsitikinusi, kad, valstybės, e, kad Europos Sąjunga visomis savo galiomis turi kovoti su korupcija, sako ponia Tomašič. Reikia saugoti savo finansinius interesus. Reikia bendradarbiauti su pereinamojo laikotarpio valstybėmis. Įstatymai ES geri, bet ne nuo to sėkmė priklauso. Reikia visų valstybių valios. Reikia kovoti e, su korupcija visose sektoriuose, įskaitant teismų nes tai yra labai svarbi administracijos šaka ir su korupcija ir e, baudžiamaisiais nusikaltimais reikia griežtai kovoti. Damanakis. Damanakį, komisijos atstovė, prašau. Korupcija daro didelę žalą tiek verslui, tiek ir pačioms visuomenėms. Todėl norėčiau padėkoti poniai Gomis už parengus tokią šį pranešimą. Pane Gomis pranešimas teisingai atkreipė dėmesį į tai, kad ES gali tapti veiksminga ir patikima lyderė kovojant su korupcija, jeigu ji uh, E, spręs korupcijos problemas, taip pat e, pinigų plovimo, organizuoto nusikalstamumo problemas pačios vid, sąjungos viduje. Nuo to reikėtų pradėti. Ji yra suvokiama iš pačių, korupcijos atžvilgių pačių skaidriausių, viena iš pačių skaidriausių regionų pasaulyje. E, Ir e, taip pat ir jeigu tokių atvejų pasitaiko, tuomet jie su jais kovojama e, tarp valstybinių lygmenių ir 11, metų, 11 metais komisija priėmė kovos korupciją paketą, kuris apėmė ir kovą su korupcija ir e, ryšių e, sprendžiant korupcijos klausimus e, e, aspektus. E, Ir komisija stengiasi e, susitelkti, kiek manoma, labiau į visus korupcijos e, elementus tiek vidaus, tiek ir išorės veiksmų politikoje. Aš norėčiau atkreipti dėmesį į keletą dalykų, kurie buvo iškelti pranešime. Mes sutinkame, jog reikia reguliuoti privačių e, viešųjų įmonių e, skaidrumą, reikia užtikrinti jų skaidrius veiksmus, reikia užtikrinti, kad būtų laikomasi tarptautinės humanitarnės teisės normų. ES yra kol kas vienintelė regioninė organizacija, kuri yra išreiškusi savo paramą atitinkamam E, e, dokumentui. ES ir toliau stengiasi aktyviai dalyvauti jungtinių tautų e, nevyriausybinės darbo grupės veiksmuose, siekiant užtikrinti galimybę sukurti tarptautinės teisės standartų šioje srityje. Magnitskio uh, E, atvejais ir su jais susijęs, susijęs aktas yra e, galimybė ES pasisemti iš jo, e, iš, iš jo įkvėpimo. Ir kalbant apie konkrečiai Magnitskio bylą, mes, esame, mes raginame Rusiją atlikti nešališkus tyrimus, iki galo išanagrinėti Magnitskio mirties aplinkybės. Magnitskio e, persekiojimas po jo mirties yra visiškai neprimtinas. Europos Sąjunga yra susirim, susirūpinusi dėl jo e, spris, spri, pasmerkimo, smerkiančio e, e, sprendimo, pasmerkiančio Magnitskį, kuris buvo priimtas Rusijos teismo ir kurio, kuris, remiantis išvadomis, kurios yra labai abejotinos. E, E, tuo labiau, kad Magnitskis e, e, savo veiksmais tengiasi atskleisti įvairius korupcijos, skandalingus korupcijos veiksmus ir atvejus. Mes imamės iniciatyvų, kurio, kuriomis mes džiaugiamės, kad Junktinės valstijos ėmėsi iniciatyvos, kuri vadinama Magnitskio aktu sankcijų reikėtų imtis tik tai kaip pagrindinės, e, e, pas, paskutinės priemonės. Ir mums reikia imtis vystyti kitokią politiką, įtrauk, kuri apimtų įvairias papildomasias priemonės, e, komunikavimo veiksmus ir užtikrinant politinę paramą kurie, kurie būtų užtikrinta e, vieningų ES valstybių narių vienbalsiškų sprendimų ir patvirtinimų. Dėkoju. Rytoj balsuosime dėl šio pranešimo, tai įvyks 13 valandą. O dabar pereikime prie Matsonį pranešimo. Suteikiu žodį pranešėjai ir minėjai Matsonį.